diskusijos dėl sutoktinių turto teisinio režimo. 15 ir 16 e, e, klausimai. Sakiau, kad trūksta pranešėjas ir štai pranešėja pasirodė. Pane Tain, žodis jums. Ja, liebe Kollegen, ich wollte Ihnen noch vom Mėly kolegos, Norėčiau Jūs informuoti apie paskutinį neoficialų trilogo susitikimą dėl turto teisinio režimo. Trilogas įvyko lapkričio 7 dieną. Pirmininkaujantys šalis pranešė, kad ji ketina, kad ji parengė naują teksto versiją ir tame tekste pirmininkaujančios šalies pasiūlymai visai atitiko mūsų pasiūlymus. Pirmininkanti šalis e, pranešė, kad ketina e, siekti susitarimo taryboje dėl kelių esminių elementų. Na ir kas yra mums svarbu dėl registruotos partnerystės. Taryba pranešė, kad valstybių narių pozicijos darbo grupė dar labai skyrėsi. Uh, Vis dėlto pirmininkantis Kipras sakė, kad e, galbūt išnašoje galima būtų paminėti tą registruotą partnerystę. Norėčiau kolegoms pasakyti, kad dėl pasiūlymų apie registruotą partnerystę nebuvo susitarta. Jie kol kas bus paminėti išnašoje. Aš tikiuosi, kad vis dėlto ateityje tas pasiūlymas iš išnašos persikels į pagrindinę teksto dalį. Dabar dėl sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei e, viešųjų dokumentų. Viskas turėtų būti suderinta ir su reglamentu. Apie tai aš kalbu ir savo nuomonėje. Buvo sakyta, kad reglamentas turėtų būti taikomas tik turto teisiniam režimui, bet jis neturėtų būti taikomas e, partnerystės formų pripažinimų ir valstybės narės neturėtų būti verčiamos pripažinti tam tikrų registruotos partnerystės formų. Aš manau, kad čia reikėtų patikslinti dokumentą. Kolega Fos pateikė du pakeitimus, jie mane kelia jokių problemų. Man atrodo, kad dabar iš tikrųjų visiškai aišku, uh, jog jeigu valstybės narės pritartų e, dokumentui, tai nereikštų, kad jos būtų pareigotos pripažinti nesutoktinių partnerystės. Tiesiog jeigu vienoje valstybėje narėje yra įregistruota partnerystė ir jeigu asmenys perskelia gyventi kitą valstybę narę, tai registruotos partnerystės turtinės pasiekmes būtų pripažįstamos ir toje kitoje valstybėje narėje. Uh, Taryba yra patvirtinusi ir gairias. Jo susilaukia plataus pritarimo. Gairėse iš esmės kalbama apie uh, jurisdikciją bei teismų sprendimų pripažinimą ir vykdymą. Uh, buvo uh, sakyta, kad turto teisinį režimą turėtų nagrinėti tie patys teismai, kaip ir tie, kurios nagrinėja už paveldimą teisę atsakingi teismai. Dėl teismo vietos nustatymo, tai turėtų, kokia, koks teismas turėtų būti kompetitingas, kurios valstybės narės teismas. Dėl išskirtinės jurisdikcijos tam tikrais atvejais, apie tai vėlgi kalbame gairėse. Tarybos gairėse taip pat yra nurodyta, kad iš esmės reikia vadovautis paveldimo teisės reglamentu dėl turto teisinio režimo. Taryboje toliau bus tęsiamos diskusijos pirmininkančios šalies dokumento pagrindu. Kol kas dar nesame gavę jokios informacijos iš Airijos apie tai, kaip toliau bus svarstomas šis dosije. Bus bandoma uh, E, gairias e, pritaikyti ir registruotai partnerystiai. Baigdama aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Kiprui už visą atsidavimą, už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų labai toli pasistumėta į priekį. Mes džiaugiamės tuo, kad abu dosie nagrinėjami kartu. Džiaugiamės tuo, kad partnerystė nebuvo palikta kažkur tai nuo šalyje. Parlamentas prašė, kad abu šie dosie būtų nagrinėjami kartu. Dėl tų gairių, dėl turto teisinio režimo ir sprendimų pripažinimo ir vykdymo buvo pasukta tikrai teisinga linkme. Vis dėlto dėl partnerystės buvo galima aiškiau pasakyti, kad būtų taikoma ir čia paveldima teisė. Bet gairės tikrai nėra labai aiškios šiuo atžvilgiu. Esame šiek tiek nusivylę dėl to, kokia būtų taikoma teisė registruotai partnerystė. Apie tai kol kas kalbama tik išnašoje. Antra vertus, dėl tos registruotos partnerystės. Tikiuosi, kad darbas bus tęsiamas. Iš dabartinio teksto panašu, kad bus galima pasirinkti taikytiną teisę. Tai yra teigiamas signalas, bet tarybos dar laukia nemažai darbo. Uh, Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį tai, kad paskutinėje Strasbūro sesijoje mes balsavome dėl 89 punkto Ten buvo dar ambicingesnis pasiūlymas negu kad mano pasiūlymas. Ten buvo parašyta, kad Europos parlamentas sveikina komisijos pasiūlymą dėl taikytinos teisės santokai ir registruotai partnerystė. Vis dėlto manoma, kad dviejų skirtingų instrumentų pasirinkimas ir skirtingas požiūris į registruotą partnerystę ir santoką nėra teisėtas, nėra pagrystas. Abiejais atvejais turėtų būti taip pat pasirenkama taikytina teisė. Mes balsavome elektroniniu būdu. Virš 300 balsavo už, virš 200 prieš. Ir man atrodo, kad tai rodo, kokia yra Europos parlamento pozicija dėl taikytinos teisės ir registruotai partnerystiai. 345 balsavo už, kiek daugiau negu 200 prieš. Taigi mūsų pozicija aiški. Aš sausio mėnesio pateiksiu kompromisinius pasiūlymus. Jūri komitete vyks balsavimas vasario 22, na, o balsavimas plenarinė sesija vyks balandžio mėnesį. Aš viską šiek tiek atidėjau, nes vyksta ne bendro sprendimo procedūra, o konsultavimuose procedūra. Uh, kuomet įvyks balsavimas Europos parlamente, mes tiesiog busime išstumti iš žaidimo. Taigi, galtinis sprendimas bus primtas be mūsų. Mes ilgai diskutuojame, bet e, galų gale vis tiek turėtumėm aiškiai išsakyti mūsų poziciją. Ir aš manau, kad tikrai mums reikėtų daugiau laiko diskusijams, viską šiek tiek atidėti, nes ir taryboje dar sprendimas nėra pribrendęs. Anksčiau buvo manyta, kad viską reikia skubinti, bet, kaip jau sakiau, kol kas dar ne visai aišku, kaip toliau vyks darbai taryba kitais metais. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Visų pirma, Yra ir toks variantas, kad mes galime balsuoti savo komitete, o paskui atidėti um, balsavimą plenarinėje sesijoje. Yra ir tokia galimybė. E, galima tiek ilgai atidėlioti balsavimą plen, plenarinėje sesijoje, kol e, taryba ar komisija neatsižvelgsi mūsų nuomonę. Man atrodo, kad taip galėtumėm sustiprinti savo poziciją. Uh, dėl šio instrumento. Jis turės ribotą poveikį, bet vis dėlto geriau yra toks instrumentas negu kad nieko. Jeigu nieko žodžio neprašo, dėkojame pranešėjai ir tuomet galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimą. 23 klausimas, mačiau, kad jau atvyko kolega Fos. Ačiū. Kalbama apie domenų apsaugos direktyvą. Ir šioje srityje yra dvi teisinės priemonės. Visų pirma, tai yra reglamentas dėl privataus, privačios sferos. Na ir taip pat yra direktyva dėl policijos ir teisminių institucijų. Tai yra direktyva skirta kovai su e, nusikalstamumu. Taip pat noriu pasakyti, kad e, Tai yra susiję ir su įvairiais kitais dosie, pavyzdžiui, e, e, keleivių duomenis, vizų informacinę sistemą arba Schengeno informacinę sistemą. Kalbu apie domenų, asmens domenų apsaugą įvairiose valstybėse narėse. Duomenis saugomi įvairiai. Ir dažnai uh, tai yra susijęs su skirtingomis kompetencijomis. Prieš Lisabono sutartį pagal pirmą ramstį buvo orientuojamas į ES kompetencijas pagal vidaus rinką. Ir dabar yra pateiktas reglamento pasiūlymas dėl ankstesnio trečio ramščio. Anksčiau buvo remiamasi bendradarbiavimu, o ne dėl ES bendrų veiksmų. 2008 metais buvo primtas pamatinis sprendimas. Tai likščiau buvo pats ambicingiausias žingsnis šioje srityje ir pirmą kartą buvo nustatyti minimalus standartai. Iki 2010 metų lapkričio mėnesio reikėjo tą pamatinį sprendimą įgyvendinti, tačiau kol kas įgyvendinimas dar nėra visiškai baigtas. Minimalų standartai galioja tarp valstybiniams duomenų mainams ES viduje. Ir čia aš norėčiau paminėti duomenų apsaugą ankstesnėme pirmame ir trečiame ramstyje ir pagal pirmą ir trečią ramstį duomenys saugomi labai skirtingai. Europos parlamentas pateikė nuomonę savo iniciatyvą ir ten buvo paraginta nustatyti aukštesnius vienodus duomenų apsaugos standartus lygį. Mes ir dabar norėtumėm, kad būtų atsižvelgiama į realybę. reikėtų pagalvoti apie tai, ko mes iš tikrųjų norėtumėm. Šiuo metu skiriasi nuomonės taryboje apie tai, kiek ambicinga turėtų būti duomenų apsauga. Viskas susiję su ES veikimo sutarties 16 straipsniu. Ten kalbame apie policijos ir teismų bendradarbiavimą. Taip pat manoma, kad nacionaliniai valstybių veiksmai čia, tai nepatenka. Ir tuomet kyla klausimas, ar toks teisinis pagrindas būtų tinkamas. Na, iš esmės mes siekiame harmonizavimo policijos ir teismų bendradarbiavimo srityje ir nenorėtumėm palikti per nelik dėlės veiksmų laisvės valstybėms narėms. Mes maname, kad komisijos pasiūlyme yra pasirinktas 16 ES veikimo sutarties straipsnis ir tas straipsnis labai plačiai interpretuojamas. Jį norima taikyti ir nacionaliniams valstybių narių veiksmams. Būtent dėl to kilo didžiulis pasipriešinimas taryboje. Aš manyčiau, kad mums reikėtų vis dėlto atsižvelgti realybę. Reikėtų pagalvoti apie tai, ką politinė prasme būtų įmanoma įgyvendinti. Ir taip pat manyčiau, kad reikėtų vadovautis 2008 metų pamatiniu sprendimu ir siekti minimalios harmonizacijos šioje srityje. Tie minimalų standartai turėtų galioti ir nacionaliniam domenų tvarkymui. Valstybės narės vis dėlto bet kokiu metu galėtų nustatyti ir griežtesnės taisyklės. Dabar dėl e, asmenų individualių teisių. Čia manau, kad reikėtų laikytis to reglamento, kur turėtų būti užtikrintas e, geresnis e, geresnė asmens duomenų apsauga, galbūt reikėtų vadovautis reglamentu. Man atrodo, kad iš to naudos turėtų visi ir tos valstybės narės, kurios nori aukštesnių standartų, jos, tos valstybės narės ir galėtų laikytis to aukštesnių standartų. Na, o jeigu kai kurios valstybės narės kol kas dar neturi standartų, tai tuomet e, galėtų tokius standartus nusistatyti ir tuomet būtų apsaugoti visi piliečiai. Labai svarbu, kad būtų užtikrintos asmenų teisės, kad jos būtų panašios visose valstybėse narėse, tokiu būdu būtų užtikrinta tinkama pusiausvyrą tarp valstybinio institucijų veiksmų ir piliečių teisų apsaugos. Ačiū kolegai Fos. Pone Teila. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Vosui už jo atliktą darbą. Tai yra nemenkas darbas. Parlamente daug buvo kalbama apie duomenų apsaugą ir ypatingai apie reglamentus. Aš tikiuosi, kad tiek dėmesio susilauks ir ši direktyva. Mums reikalingas subalansuotas požiūris, kad būtų galima apginti žmonių asmenis duomenis, bet ne taip, kad teisės saugos institucijoms ir priežiūroms įstaigoms darbas taptų sudėtingesnis. Taip pat reikia užkisti kelią teisiniam neiškumui tam, kad išvengtumėme skirtingų diskriminacijų valstybėse narėse. Šiek tiek neramu dėl to, kad kai kurios nuostatos nėra aiškiai apibrieštos ir gali atsirasti atitinkamų teisinių spragų, pavyzdžiui, duomenų subjektas, prieigos teisės arba reikalavimai dėl. E, taikomi duomenų apsaugos pareigūnams. Taip pat svarbu, kad bet kokie pribojimai ar išlygos atitiktų ne tik pagrindinių teisų hartijos nuostatoms, bet ir Teisingumo teismo precedento teisiai ir žmogaus teismo precedento teisėjai. Dar viena savoka susijusi su priežiūros taisyklė, kalbant apie priežiūros institucijas, kas yra numatyta direktyvos siūlyme. Panašu, kad kai kurios priemonės galėtų apriboti įgyvendinimo įgaliojimus, kurie yra reikalingi siekiant, kad būtų laikomasi nuostatų. Taip pat turime pasirūpinti, kad direktyvoje būtų numatytas stiprus bendratabiavimas tarp priežiūros institucijų, užtikrinant geras ryšio ir bendravimo galimybės. Taigi aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis. Danke, Herr Kollege Sajer, bitte. Kolega Sajeris. Ačiū. Aš irgi sveikinu direktyvą. Tačiau norėčiau paminėti vieną dalyką, konkretų elementą. Daugelį šalių egzistuoja skirtingi domenų apsaugos režimai, sistemos. Dabar yra bandoma suvienodinti tas sistemas, kiek įmanoma, arba palyginti jas, kad būtų užtikrinamas tinkamas domenų apsaugos lygis. Tačiau yra tokių šalių kaip mano Vengrija, kur domenų apsaugos lygis yra aukštesnis nei siūloma direktyvoje. Taip pat turime pasirūpinti, kad bendrų standartų patvirtinimas nereikštų, jog to šalis, kur apsauga yra aukštesnė, neprarastų tos stiprios apsaugos. Dėl istorinių priežasčių 10-mečio pradžioje duomenų apsauga buvo naujas elementas, naujas reiškinys. Ir naujosios šalys, <clears throat> kurios e, virto demokratinėmis šalimis, būtent tuo met jos ir eksperimentiniu pagrindu pritaikė tas sistemas ir tai yra jau 20 metų istorija. Ta sistema pasiteisino, tačiau Mes turime pasirūpinti, kad tas suvienodinimas, tų bendrų standartų nustatymas nepakenktų tom šalims. Jos yra pristatomos kaip pavyzdys kitom šalims. Dėkoju. Dankeschön. Weitere Wortmeldung habe ich im Augenblick. Labai ačiū, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio, taigi pasikeitėme nuomonėmis. Na, o toliau sausio mėnesį jau galėsime pereiti prie paties pranešimo. Ačiū kolegai Fos. Dabar 12 darbo tvarkės klausimas. Sekretariatas parengė santrauką apie koordinatorių posėdį. Visų pirma, pranešėjų skirimas dėl pono Martin e, imuniteto, tada iš Svefka yra pranešėjas, Marine Le Pen imuniteto atveju e, yra kolegė Vikstrom pranešėja, Toliau dėl valstybių narių kontrolės, dėl deleguotų aktų. Jozef Sayer yra pranešėjas. Ir aš esu pranešėjas. Toliau dėl rezoliucijos susijusios su bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis, tai kolega Mastarka. Toliau e, dėl ataskaitos apie e, subsidarumą kolega Karin, kolega Mastalka, kolegė Tain dėl komitologijos, dėl kodifikacijos bus kažkas iš SND frakcijos, kol kas dar nėra konkrečiai žinoma, toliau deleguoti teisės aktai. Pono Tajer dar paklausime, kas e, teiks pranešimą, ar jis ar ne. Toliau. Pranešimas savo iniciatyva dėl tarptautinės privatinės teisės ir jurisdikcijos. Mes norime parengti tokią nuomonę savo iniciatyvą, taip pat norime pateikti klausimą žodžiu dėl to, kaip ir toliau reikėtų supaprastinti tarp valstybinę paveldėjimo teisę. Taip pat mes kalbėjome apie tai, kad norėtumėm surenkti seminarą. Kolegė Tajar surenks darbinį vizitą į Teisingumo rūmus, atsiprašau, Teisingumo teismą. Vasario 14 dieną bus vykstama į Dubliną, nes Airija perims pirmininkavimą. Tiek apie 12 klausimą, dabar 17 klausimas. Tai yra direktyvos dėl įmonių perėmimo taikymas. Aš pats esu pranešėjas, taigi viską ir papasakosiu. Pranešimas yra pateiktas anglų kalba, mes praėjusio posėdžio metu jau padiskutavome, dabar ko gero į pranešimą labai gilintis nereikėtų, nes pranešimas ir taip aiškus pats savaime, viską aptarėme. Dėl komisijos pranešimo. Aš to komisijos pranešimu rėmiausi. Mano pagrindinė išvada būtų štai kokia. Per pastaruosius metus įvyko finansinė krizė finansų rinkose. Mes e, turime nemažai patirties, tačiau dėl įmonių perėmimo pastaraisiais metais nebuvo tipinės situacijos, būtent dėl to, kad įvyko finansinė krizė. Man atrodo, kad šiuo metu negalime patvirtinti teisės akto, nes turime per mažai patirties ir ta mūsų patirtis yra pernelik nestabili. Man atrodo, kad reikia dar šiek tiek palaukti, reikia sukaupti daugiau patirties ir tik tada galima bus rimtai kalbėti apie direktyvos peržiūrą. Aš tokios nuomonės laikausi, nes e, aš kaip pranešėjas dalyvavau rengiant ir ankstesnę direktyvą ir galiu pasakyti, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių dosie, dėl kurių vyko darybos tarp parlamento ir tarybos. Man atrodo, kad jeigu dabar peržiūrėsime direktyvą, tai nebūtinai tos peržiūros rezultatai bus geri, mes galime dar labiau viską sujaukti. Taigi aš manau, kad šiuo metu nėra tinkamas laikas direktyvos peržiūrai. Mes tiesiog turėtumėm priimti domen komisijos pranešimą, teigiamai kritiškai įvertinti komisijos darbus, bet manau, kad dar reikėtų palūkėti porą metų prieš priimant protingus sprendimus. Reikia dar sukaupti daugiau patirties apie kapitalo rinkas į problemą reikėtų žiūrėti ne vien tik tais iš vienos pusės, reikėtų bandyti išspręsti visas iškeltas problemas ir galbūt po poros metų reikėtų atlikti direktyvos peržiūrą, bet ne dabar. Taigi tiek iš mano pusės. Norėčiau pastirauti, ar būtų norinčių pasisakyti, pane Regner. Dankeschön. Ich möchte einen etwas differenzierten äh, Blickwinkel äh, bei dieser. Ačiū. Aš galbūt pabandysiu iš kitos pusės pažvelgti į šią temą. Pranešiau, jūs minėjote, kad kol kas dar neturime pakankamai patirties dėl įmonių perėmimo, nes iš tikrųjų situacija yra išskirtinė, dabar krize. Visą tai teisinga. Vis dėlto visas šis dosie dabar yra siejamas ir su kitomis temomis, kaip, pavyzdžiui, įmonių socialinė atsakomybė, kiti klausimai. Dosie yra susijęs su įvairiais kitais klausimais, kurie šiuo metu taip pat yra svarstomi. Na ir tai rodo, kad galbūt galima iš kitų kito požiūrio taško pažvelgti ir į įmonių perimimo klausimą. Mes, aš džiugosi dėl to, kad kalbame apie įmonių perimimą, bet svarbu ir, kad būtų sukurtos darbo vietos žmonėms, kad jos nedingtų, kai vienos įmonės perima kitas. Kalbant apie direktyvos peržiūrą, dar norėčiau pasakyti štai ką. Svarbu atsižvelgti ir į darbuotojų priemamus sprendimus, jų įtraukimą į sprendimų prieimimą. Dabar susidūrėme su krize, supratome, kad e, daug kas buvo daroma ne taip. Europoje įmonės e, tiesiog turtėjo Man atrodo, kad dabar, kalbėdami apie įmonių perėmimo direktyvą, turime atsižvelgti ir kitus aspektus. Na, tikrai negalėčiau sakyti, kad būtent dabar reikia viską e, padaryti, nes turime tikrai per mažai patirties, bet tikrai norėčiau pastebėti, kad yra ir tokių nuostatų, kurios, palyginus su bendriju aki, yra kol kas silpnesnės. Pavyzdžiui, man labai svarbu, kad būtų konsultuojamasi su darbuotojais įmonėje primant sprendimus. Jūs sakėte, kad neturime pakankamai patirties. Taip, aš tam pritariu. Tačiau galbūt nereikėtų daryti išvados, kad reikia laukti, kol praeis krizė Ne, man atrodo, kad yra ir tokių klausimų, kuriuos jau dabar galima pasistengti geriau išspręsti. Thank you. Um, first of all, I'd like to thank um, our chairman, Mr. Lena. Norėčiau pirmiausia padėkoti už parengtą pranešimą, kuriame jis nurodė daugelį dalykų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Uh, ypač kada kalbam apie tai, kaip turėtų būti gyvenime direktyva 2003 metais. Visada buvo jau nuo tada vienas iš pagrindinių dalykų buvo reglamentavimas ir man atrodo, kad pagrindinis tikslas buvo pasiektas. Komisijos ataskaita atrodo patenkina lūkesčius. Na, atskiros valstybės narės dar turėtų kai kuriuos dalykus įgyventi jūsų pranešime, pirmininkė. Uh, jūs atsargiau kai kurios dalykus e, žiūrite. Na, e, manau, kad ne visiškai dar e, šitas požiūris yra harmonizuotas. Na, reikėtų a, daugiau atsižvelgti į įmonių valdybą, pavyzdžiui, mano šalyje, Jungtinėje karalystėje, a, yra, pasigirda vairių nuomonių, taigi naujos taisyklės kuris siūlo komisija ir nu, man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti į šitas nuotadas, dengiant teisės aktus ateityje. Tas faktas, kad ekonominė krizė kaip tik sutampa su direktyvas perkelimo laikotarpiu, taip pat paneregnal minėjo tai. Ir man atrodo, kad taip reikėtų apie tai atsižvelgti ateityje. Taip, aš suprantu, kad krizė turėjo na, didžiulę įtaką įvairiems susiliejimams rinkoje. Ir dabar nėra iš tikrųjų laikas, kada reikėtų didelius pakeitimus daryti teisės aktuose, bet į visą tai, kas buvo minima, reikėtų atsižvelgti ir reikėtų išanalizuoti tai vidutiniame kaimo e, laikotarpyje. Čia visada, va, kaip ponė Regner minėjo, reikia ypatingai dėmesį atkreipti į žmogaus akcininkus, lygiai taip pat į a, teises. Na, tokia vidutinio laikotarpyje reikia atkreipti dėmesį, kas vyks atskiros valstybėse narise. Ačiū. Kolega Rapkai, aš irgi turiu vieną pastabą Jūs jau man atleiskite, neskaičiau labai atidžiai jūsų pranešimą. Bet man atrodo, kad mes abu du skirtingai negu kad kiti žinome, kaip viskas buvo praeitie. Pirmoji versija buvo plenarinėje sesijoje atmesta vos kelių balsų persvara. galbūt e, tie rezultatai galėjo būti ir kitokie, bet praeitie tai buvo tikrai labai ginčytinas e, klausimas, labai ginčytinas. Nors e, situacija rinkose buvo žymiai geresnė. Na ir šiandien galėčiau pasiūlyti ne vien tik tais iš akademinės pusės viską vertinti, nors tai ir būtina, bet reikia atsižvelgti ir į kontekstą, įvairias aplinkybės ir pagalvoti, kaip mes galėtumėm ga, e, pasiekti geresnį sprendimą. Mes juk rizikuojame, kad bus rastas ir prastesnis sprendimas. Pavyzdžiui, mums yra labai aktualus e, e, darbuotojų įtraukimas į įmonės sprendimus klausimas. Čia turime elgtis labai atsargiai, Pagalvokime, dėl ko mes deramės. Aš šiuo metu gana skeptiškai viską vertinu. Yra. Dėl to, ką pasakė pranešėjas. Man atrodo, kad e, šiuo metu, kai vyksta tokios kovos Europos Sąjungoje, ir kai mes norime, kad būtų sustarta dėl tokios svarbios temos, ji tiesiog bus nustumta į nuošalę. Mes Europos parlamente diskutuojame, turėtumėm diskutuoti ir su taryba. Tikrai nenorime kvestionuoti akį. Aš bijau, kad iš tikrųjų, jeigu imsimės veiksmų dabar, viskas gali dar labiau pablogėti. Pirmininkas, aš norėčiau pritarti. Anomet vyko kova tarp tam tikrų valstybių narių, kurios jau turėjo įmonių teisę kur buvo tam tikrų elementų susijusių su draudimu parduoti akcijas ir panašiai. Ir kai kuriuose valstybėse narėse buvo įvairių kitokių nuostatų dėl balsavimo, dėl akcijų perdavimo ir taip toliau. Komisijos pasiūlymas vis dėlto iš esmės buvo susijęs tik su įmonės valdyba, perimant įmonę, užtikrinant neutralumą. Dėl to buvo kovoma labai ne, nevienodais ginklais, priklausomai nuo to, e, kokios, kokią įmonių teisę turėjo įvairios valstybės narės. Buvo rastas tam tikras kompromisas. Ir Dėl to buvo numatytos tam tikros pakopinės procedūros ir galų gale e, praktiškai e, beveik visi galėjo tokiam kompromisui pritarti. Galbūt tik tais taryba, atsiprašau, Ispanija e, balsavime, balsavimo metu taryba susilaikė ar balsavo prieš, kitos valstybės narės pritarė. Kodėl aš dabar apie tai kalbu? Yra esminė problema - skirtinga įmonių teisė. Ir ta problema nebūtų išspręsta be įmonių teisės harmonizavimo. Taigi problemos išlieka dėl darbuotojų teisų. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Mane labai domina 17 ir 18 punktai. Bet ar perėmimo direktyva yra čia tinkamas instrumentas. Aš manau, kad galbūt reikėtų pažvelgti ir įmonių valdymo direktyvą, galbūt ir ten reikėtų įtraukti nuostatas dėl darbuotojų dalyvavimo. Bet vis dėlto bijau, kad bus tiesiog atverta Pandoros skrinė ir neaišku, koks būtų galutinis sprendimas. Mes neturime patikimos informacijos apie tai, e, ką būtų prasminga reformuoti įmonių teisėje ir ko ne. Man susidaro toks įspūdis, kad kol kas e, neįmanoma rasti dėlaus kompromiso. Reikia rasti tokio, tokį kompromiso, kuris būtų daugmaž primtinas visiems. Kągi, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio tai tuomet jūs informuosiu, kad pakeitimus galite teikti iki sausio 31 dienos. Tiku, tikiuosi, kad iki to laiko e, dar gausime ir vertimą į kitas kalbas. Baigiame svarstyti 17 klausimą, dabar einame prie 20. Kolegos Berlinguer šiandien nėra, kolegė Regner jį pakeis ir komisijos dar nėra, taigi galbūt šitą klausimą atidėkime. O dabar palaukime, kol ateis komisija. Galbūt dabar aptarkime 18 ir 19 klausimus. Girdėjau, kad kolega Karim šiandien netvyks. Tai vėlgi nėra prasmė šios klausimus svarstyti šiandien, taigi aš siūlau 18 ir 19 klausimus atidėti sausio mėnesio posėdžiui. Socialdemokratų atstovų taip pat nėra. Kolega Bodu yra. Gerai, bet vis tiek siūlau šios abu klausimus atidėti, nes nėra prasmės jos nagrinėti, jeigu nėra pranešėjo. Dabar 21 klausimas. Ponios Kasteks, pranešimas apie audiovizualinę žiniasklaidą. Prašom, ponia Kasteks. Merci, monsieur. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti sekretariato darbuotojus, mano padėjėjus, kurie padėjo man šiame darbe. Laiko turėjome labai nedaug rengiant šią nuomonę. Na ir mums reikėjo per tris dienas parengti tą nuomonę, taigi aš esu labai dėkinga savo padėjėjams ir patarėjams. Taigi šioje nuomonėje kalba eina apie tai, kad reikia įvertinti, kaip buvo pritaikyta audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Kalbant apie televiziją be sienų ir panašiai. Čia kilo tam tikrų problemų valstybėse narėse, pritaikant e, šią taip vadinamąją televizijos per besienų direktyvą. Na ir e, čia taikant šią direktyvą kalbama apie laisvę gauti prieigą prie informacijos ir taip pat e, asmens, asme, asmenio gyvenimo apsaugą ir duomenų apsaugą. Na, aš labai palankiai vertinu pranešimą ir ataskaitą. Bendrai pritariu komisijos vertinimui, kad buvo šioje direktyvoje surastas, surasta pusiausvyra. Ir ši direktyva tapo labai naudinga priemonė ypatingai įmonėms. Direktyvos pasiūlymas dėl kolektyvinio autorių teisų administravimo ir būsima sutartis dėl regos negalę turinčių ir spausinto teksto skaityti nepajėgių asmenų ir jiems taikomo autorių teisio pribojimų bei išimčių. Ir kai kuriuose valstybėse narėse, Lenkijoje ypatingai, tačiau apskaitai visoms valstybėms narėms labai svarbu tinkamai pritaikyti šią direktyvą. Ir ta pusiausvėra, kuri buvo surasta direktyvoje, turėtų būti išsaugota. Ir taip pat reikia išsiaiškinti laisvės gauti informaciją užtikrinim, užtikrinimu. Tai yra labai aktualu įmonėms ir taip pat, išsakant pusiausvyrą, labai svarbu nepamiršti ir asmens gyvenimo apsaugos, asmeninio gyvenimo apsaugos, taip pat e, ir autorių turėtojų apsaugos, autorių teisų apsaugos. <clears throat> Pirmasis komisijos vert, direktyvos pritaikymo vertinimas ataskaita dėja neiškėlės esminių klausimų, tai yra išaiškos laisvės klausimo 14-15 straipsnį, straipsniuose kalbama apie teisę gauti informaciją Tačiau labai svarbu akcentuoti abu aspektus, kad tas pusiausviros terminas išliktų ir kad e, teisingai jis būtų traktuojamas. Taigi tokia yra mano nuomonė, aš manau, kad tikrai bus įmanoma pasinaudoti tokiamis priemonėmis ir reglamentavimo mechanizmu, bandant e, reguliuoti, bandant e, pasinaudoti kitomis reglamentavimo priemonėmis, tai yra savireguliavimu ir bendro reguliavimo iniciatyva. Tokiu būdu iš tiesų būtų galima surasti pusiausvę tarp laisvanoriškų priemonių ir privalomų, privalomų reglamentavimo. <clears throat> Taigi iš esmės apie tai kalbama mano nuomonėje. Dėkoju. Pane Vikstram, Aš irgi norėčiau keletą žodžių tarti, nes manau, kad nuomonė yra gerai parengta ir aš norėčiau pasveikinti ponę Kasteks. Na ir aš norėčiau akcentuoti tam tikrus dalykus. Pirmiausia, tos bendros socialinės atsako, įmonių socialinės atsakomybės klausimą. Nes įmonės turi prisimti atitinkamą atsakomybę ir darbuotojų, ir apskritai piliečių atžvilgių. Aš manau, kad ponė Kasteks, kaip ir minėjo tuos dalykus, tačiau daugiau reiktų juos akcentuoti, nes apie tai kalbama ir kitose pranešimuose. Taigi aš manau, kad labai svarbu būtų pasirūpinti, kad ir įmonės, na, verslo įmonės ir piliečiai visi būtų linkę prisimti bendrą atsakomybę už tą aplinką, kurioje gyvena. Taigi aš tą norėčiau labiau akcentuoti. Dėkoju, niekas daugiau nenori pasakyti, dar ponia kas teks. Aš pritariu poniai Vikstriom. Aš nuomonėje kėliau tą klausimą ir aš manau, kad jūs galite pasiūlyti pakeitimą. Akivaizdu, kad audiovizualinės įmonės turi tam tikrą atsakomybę piliečių atžvilgių ir tikrai galbūt visai būtų pravartu tai paminėti ir akcentuoti. Okay, Frist für Änderungsanträge vorgeschlagen auf den 4. Januar 2013. Das ist ein bisschen knapp. Pakeitimus reikėtų pateikti iki sausio ketvirtos dienos. Laiko labai nedaug, bet jeigu niekas neprieštarauja, tai tada ir liks tokia. Kągi, vis dar negalime pereiti prie 20 klausimą, nes Netvyko komisijos atstovai, taigi 24 klausimas, kolegos Cvivka pranešimas, prašom. Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. To jest sprawozdanie z inicjatywy własnej dotyczącej e, pomocy prawnej w sprawach transgranicznych. E, Taip, pirmiausia, dėl teisinės pagalbos sprendžiant tarp valstybinės problemas, aš turiu galvoje ir komercinės, ir civilinės bylas. Šiame pranešime kalbama apie Europos komisijos pranešimą dėl direktyvos įgyvendinimą ir liečia tas svarbius dalykų direktyvai, kurie buvo numatyti 2003 metais, praėjo 10 metų nuo to laiko, kai direktyva buvo priimta, kada įsigaliojo. Ir todėl manau, kad dabar galime pasakyti, kad įgyvendinimo procesas ir perkelimo, direktyvos perkelimo procesas. Na, buvo tinkamai vykdomi. Na, dar norėčiau pridurti, kad kiekviena valstybė narė taikė na, skirtingas procedūras, galų gale ne kiekvienoje valstybėje narėje e, teisinės pagalbos, tas užtikrinimas yra pasiekiamas vienodai. Labai svarbu tai, kad komisija atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad piliečiai arba teisėmis ne visada gerai žino savo teises, tas teises, kurios numatytos direktyvoje. Norėčiau ties to ir sustoti pagal Europos komisijos pateiktus statistinius duomenis. Na, tie duomenys iš tikrųjų spūdingi. Ir todėl po praėjus dešimčiai metų, po direktyvos prieimimo, kaip sakiau, tiesiog stebina tai, kad direktyva ir tos teisės, kurios numatytos direktyvoje, nėra pakankamai viešinamas. Tai viena o, iš pagrindinių teisių ir jai kila grėsmė. Norėčiau pabrėžti mokymo svarbą teisinę praktiką užsimančių žmonių mokymą. Reikia, kad piliečiai iš tikrųjų žinotų savo teises. Ir todėl galime įsivaizduoti, kad atskirus, atskirų profesijų žmonės galėtų būti suinteresuotus teikti tokią teisinę pagalbą galima direktyvą pasitelkti ir prieš ir per teismo posėdžius ir po jų. Na, žinoma, galbūt sąlygos arba nuostatos skiriasi atskirose valstybėse narėse, nes skirtingai galbūt akcentuojami atskiri dalykai kalbant apie tos skirtumus. Taip, e, tinkamumas arba reikalingos galimybės gauti tokią teisinę pagalbą. Bet čia pagalvoti apie tai, ar tie minimalus pagrindiniai e, standartai, kuriuos numato direktyva, nėra per daug siauri. Galbūt reikėtų platesnio derinimo tam, kad Europos piliečiai galėtų būti užtikrinti, kad direktyva bus taikoma teisingai. Ir piliečiam būtų lengviau tada judėti iš galbūt vienos teisės sistemos į kitą, ypač jeigu gyvenate ne savo kilmės šalyje. Mes kalbame apie tarpvalstybinius e, ginčius arba tarpvalstybinės problemas, kurias reikia spręsti. Tai palengvintų prieigą prie teisinės pagalbos. Gruodžio mėnesį konferencija, kurią organizavo Europos parlamentas Dėl parlamentinių teisų mes girdėjome įvairių nuomonių iš valstybių narių susijusių su finansavimu. Tai galbūt viena iš sunkesnių dalykų kalbant, ap, vienas iš sunkesnių dalykų kalbant apie teisinę pagalbą. Buvo pateikta pasiūlymų, kad būtų įkurtos grupės galbūt net universitetų aplinkoje, kuris teiktų tokią pagalbą. Gala sausio mėnesio galbūt pateisiu e, pranešimą, galėsime pasikeisti nuomonėmis ir e, galbūt galėsime balsuoti dar netėjus vasarai. Ačiū kolegai Cvifka, toliau kolegė Teina. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Zivka. Uh, and the report from the Commission prevent, presents an overall... Komisijos uh, pranešimas iš tikrųjų uh, nušviečia pagrindinius dalykus, uh, kurie labai yra svarbus, norint taikyti direktyvą teisingai. Atrodo, kad tam tikrose konkrečiose srityse dar yra tam tikras netikrumas, uh, kuris iškyla atskirose valstybėse narėse. Uh, na, netgi kartais nesikreipiama dėl teisinės pagalbos, kai galima būtų kreiptis. Tad ir tai tiesiog neleidžia galbūt kreiptis į kitokios pagalbos būdus, pavyzdžiui, neteisminės pagalbos būdus. Dar vienas svarbus dalykas, kurį teisingas Litka paminėjo, tai yra tai, kad valstybėse narėse nepakankamai žinoma apie tokias galimybės buvo kalbama 15 procentų ir šitas skaičius iš tikrųjų nepriimtinas, netgi, man atrodo, iš teisin, teisininkų aplinkoje netgi nėra pakankamai susipažintas su direktyva. Taigi reikėtų dirbti su valstybėmis narimis, kad direktyva būtų taikoma tinkamai laiku. Ir e, tiesiog norėt, lauksiu panas Lipkas pranešimo, kurį žadėjo parengti. Jis netgi jeigu teisinė pagalba gali būti teikiama ir ta direktyva iš tikrųjų būtų taikoma blogai, jeigu apie ją labai mažai kas žino. Jūs paminėjote sausio mėnesį, lauksime jūsų pranešimo. Ačiū. Ačiū, nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio, taigi baigiame svarstyti šį klausimą ir eiti prie 20. Ar mums būtina komisija? Jeigu nelabai, tai gal ir pradėkime. Kolegė Regner, prašom. Ačiū, aš kalbėsiu labai e, trumpai. Ponas Berlingen, Berlinger prašė manęs pasakyti štai ką. Jis sveikina komisijos pasiūlymą. Komisijos pasiūlymas parengtas pagal 2011 metų komisijo, atsiprašau, parlamento e, pranešimą parengtą savo iniciatyvą. E, Iš tikrųjų, apsiribota tik tuo, kas yra svarbiausia teisinė prasme. Ir visų pirma, tai yra e, Europos politinių partijų kaip e, juridinio asmens statusas. Mes norėtumėm, kad nebūtų dvigubų standartų nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių. Taigi kalbame apie tarsi papildomą juridin, juridinio asmens statusą šalia nacionalinių partijų. Na ir manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Antra. Dėl vidaus valdymo taisyklių, dėl atskaitomumo, skaidrumo, į tai būtina atsižvelgti. Taip pat reikia atsižvelgti valstybių narių teisės ir pareigas. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos dabar norėčiau paminėti, tai yra uh, datos. 2014 metai vis labiau artėja ir dėl to tampa vis, labiau, vis svarbiau laikytis tų nustatytų datų, tam, kad būt, viskas vyktų pagal grafiką. Darybos turi vykti pagal grafiką. Uh, tam, kad būtų pasiekta rezultatų, taip pat ir Europos parlamente. Taigi pranešėjas ragina laikytis nustatyto darbų grafiko, nors ir pats pranešėjas turėjo labai nedaug laiko pranešimui parengti. Taigi e, jis norėjo paprašyti laikytis to darbų grafiko, nors laiko ir labai nedaug. Ačiū. Na, su, dėl to darbų grafiko vis, viskas labai paprasta. Pakeitimus galima teikti iki 17.30. Niekas žodžio neprašo, niekas neprieštarauja, tai baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar einama prie subsidiarumo. Nelabai yra ką pasakyti, taigi gal eikime prie 26 klausimo. Kiti klausimai, ar kas nors nori pasisakyti, panašu, kad ne. Tai man belieka jūs nuformuoti, kad kitas posėdis įvyks sausio 21 ar sausio 22 dienomis čia. Na ir galiausiai, e, kadangi jeigu mes visi išgyvensime pasaulio pabaigą, tai linkiu jums linksmų kalėdų ir naujųjų metų ir tikiuosi susitikti kitais metais. <laughs>